Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung ist wieder aufgenommen. Gerbiami kolegos, posėdis tęsiamas. Vakarykščio posėdžio protokolas ir patvirtinti tekstai yra pateikti. Ar kas nors prieštarauja protokolui? Jeigu ne, tai laikome, kad protokolas patvirtintas. Turiu padaryti pranešimą dėl komitetų ir delegacijų. EPP yra pateikusi pasiūlymą dėl moterų teisų komiteto. Ponas Filip Žiuvan nebebus to komiteto narys. Ar kas nors nori šio klausimu pasisakyti? Jeigu ne, tai laikome, kad šis pasiūlymas patvirtintas. Kitas darbo tvarkės klausimas e, - žmogaus teisų pažeidimai, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimas. E, pirmasis klausimas - Pakistanas, mažumų ministro Šafas Bati nužudimas. Suteiksiu žodį pirmiausia autoriams rezoliucijos pasiūlymo pirmoji pusantros minutės, ponė Lambert. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad visus mus labai nuliūdino, pritrenkė žinia apie e, ministro Šabas Bati nužudimą. Jau vien todėl, kad mes gerai pažinojome jį parlamente, jis lankėsi pas mus, susitiko su daugeliu iš mūsų. Uh, taip pat ir dėl to, kad šis nužudimas yra labai simboliškas, pasirinktas žmogus, kuris siekė sutaikymo, kuris norėjo dirbti su visomis Pakistano mažumomis. Mes taip pat turėtume išreikšti užuojautą ne tik jo šeimai, bet ir šeimoms visų tų, kurie taip pat buvo nužudyti per teroristinius išpolius Pakistane. Ir šią savaitę matėme, kad įvyko tokie du išpoliai. Dar daugiau žmonių buvo nužudyta ir sužeista negu per išpolius Londone. Taigi, grasinimai, smurtas kenkia demokratijai Pakistane. Mes matome, kad kai kur keičiasi demografija ir žmonės paprasčiausiai palieka tam tikras teritorijas dėl grasinimų. Mes e, žinome, kad buvo bandoma paremti tarpusavio supratimą, dialogą ir ES taip pat reikia atsižvelgti į tuos dalykus, o kai kurių ministrų pareiškimai neprisidėjo prie to. E, Ir reikia galvoti apie Pakistano ES lyderius ir jų žodžius. Ačiū. Dėkoju, ponė Lambert. Kitas kalbėtojas, ponė Šakė, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Nepaisant to, kad mažumų ministras panas Bati prašė sustiprinti jo apsaugą po įvairių grasinimų, vis tiek jam tai nebuvo suteikta. Mes e, užjaučiame jo artimuosius ir visus pakistaniečius, kurie siekia tolerantiškesnės visuomenės. Tai yra didžiulis smūgis visiems. Kodėl Pakistano valdžios institucijos atmetė ministro prašymą suteikti neperšonimą oficialų uh, automobiliai, tarnybiniai automobiliai ir atitinkamus asmens sargybinius. Jis pasisakė prieš šventvagystės įstatymą, buvo žmogaus teisų gynėjas. Žmogaus teisų komiteto e, pirmininkas Pakistane taip pat buvo nužudytas. Mums reikia, kad būtų atliekami tyrimai pagal visus tartutinius standartus, nes nebaudžiamumo uh, nebaudžiamumas turi liautis ir ES turi stebėti situaciją ir finansuoti viso, pilietinę visuomenę per žmogaus teisų ir demokratijos e, finansavimo priemonę. Dėkoju. Dėkoju, poniai Šakai. Kita kalbėtoja vienai minutiai, ponė Geringerdė Odenberg. Ačiū, ponė pirmininkė. Per pastarosius dešimt mėnesių Europos parlamentas prieėmė tris rezoliucijas dėl laisvių, tikėjimo laisvės Islamo, Islamo valstybėse. Mes vedėme diskusijas Strasbūrė, pasikvietė ministrą poną Batį, o dabar kalbame, apgalestaujame jo mirtį. Šie įvykiai reiškia štai ką. Niekas Pakistane negali apsiginti nuo fundamentalistų. Grėsmė kyla ne tiems, kurie pritarė arhaiškiams įstatymams, bet tiems, kurie pasisako viešai prieš tos įstatymus. Per pastarosius mėnesius matome, kad kol kas ES politika Pakistano atžvilgių nedavė rezultatų. Dėl to siūlyčiau surenkti viešas apvalaus stalo diskusijas ir įtraukti ir Pakistano mažumas ir priimti atitinkamą rezoliuciją. Aš tikiuosi, kad išorės veiksmų tarnyba sureaguos ir nuvyks į Islamabadą ir išsiaiškins, kokia yra situacija, kol nėra per vėlų. Korula, per vieną minutę. Aš dabar, ponia Korhola, vieną minutę. Pono Bati gyvybei kilo grėsmė, jis bandė apginti visų, tik, visų tikėjimus. Tačiau Pakistano parlamentas neseniai priemė gan keistą pakeitimą, kuris yra labai aktualus daugeliu pakistaniečių. Tai nėra tikrai demokratiška reforma. Yra problemų, kalbant apie įvairių bendru, religinių bendruomenių santykius ir Pakistane dėl terorizmo kyla daug problemų. Žmogaus teisės, demokratija, jų neįmanoma išsaugoti, apginti esant tokioms aplinkybėms. Žmogaus teisėjo aktyvistai, tokie žmonės kaip ponas Batį, jų tiesiog yra atsikratoma. Tai gali išplisti ir į kitas valstybės. Ponas Bati buvo drasus žmogus, jis nebuvo naivus ir žinojo, kad jam kyla e, pavojus. Tačiau Pakistane reikalingi tokie teisės aktai, kurie leistų e, apsaugoti žmonių gyvybės. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis minutė į ponui Vandalin. Padėtis Pakistane yra labai prasta vyksta išpoliai ir atrodo, kad nebenorima imtis veiksmų. Sausi nužudytas e, gubernatorius Tasyras ir dabar kalbame apie pono Batį, vienintelio krikščionių ministro nužudymą. Mes turime bendradarbiauti su Pakistanu ir bendradarbiaujama dėl, Afganistane, dėl Afganistano skiriame šimtus milijonų dolerių Pakistanui, kad jis e, stiprintų infrastruktūrą ir palaikytų dialogą tarp religijų. Bet mes turime garsiau kalbėti, turime pasakyti, e, pakistaniečiams, kad nebegalima kurstyti nesantaikos ir nepykantos krikščionių atžvilgių. Reikia uh, kalbėti su musulmonais ne, ir nemusulmonais reikia kažkaip, e, kad visiems būtų atkurta infrastruktūra po potvinių. Jeigu mes e, nepadėsime Pakistanui, tai jisai įgrims į ekstremizmo liūną. Dėkoju dabar dviems minutėms ponas Tavaraš. Ačiū pirmininkė. Mūsų skubos tvarka parengtoje rezoliucijoje. Pasiekėme riboto poveikio rezultatų, parlamente bent jau. Tačiau kas dėl religijos tikėjimo laisvės Pakistane būtinai turi mus išgirsti, reikia akcentuoti toleranciją Pakistane reikia pasiūsti pakistaniečiams aiškę žinę, kad jie nėra vieni. Tai būtų tokia pirmoji žinia. Na ir dar taip pat Pakistano vyriausybei reikia pasakyti, kad e, negalima fanatikams leisti kalbėti visų vardu, kaip kad pavyzdžiui šventavagystės uh, atveju arba kaip kad nutiko Indonezijoje. Tokios situacijos dažnai kartojasi, jas provokuoja mažuma, kuri reikia garsiai ir, ir kalba visos visuomenės vardu. Vyriausybė turi savo šalyje kovoti su tokiu nebaudžiamumu. Būtent vyriausybė turi nustatyti, kiek turi būti tai toleruojama. Dabar Pakistano vyriausybė tyria pono Bati e, nužudimo aplinkybės, kaip kad tai buvo padaryta su Punjabo e, valstijos e, gubernatoriumi. Tyrimą turi atlikti policijos tarnybos. kaip kad tai nutiko Benazirbuto nužudimo atveju. Pakistanas turi užtikrinti, kad fanatikai negautų finansavimo ir mes turime pasiūsti tolerancijos žinę šiam, šiai šaliai. Ačiū ponui Tavareš. Dabar frakcijų vardu pasisakantieji pirmiausia ponas Mauro. Ačiū pirmininkė. Šabas Bati buvo nužudytas e, fanatikų prisidengiant šventvagystę. Dažnai tokie žmonės prisidengia dievu tam, kad galėtų savo valdžios ambicijas patenkinti. Mes norėjome tik tai padėkoti Bati už jo atsidavusi darbą per pastaruosius metus. Mes tikimės, kad pagaliau ne vien tik tai kalbėsime, o ir imsime veikti, jeigu jau tokių dalykų nutinka. ES taryba bei komisija dėlsi, nes nenusprendė, ar reikėtų e, įtraukti žodį krikščionys į pasmerkiantį į dokumentą. Juk būtent krikščionis daugiausia yra žudomi. Galbūt komisija bei taryba pasižiūrėtų, ką parlamentas šioje srityje daro. Ačiū ponui Mauro, na o dabar ponė Štailer. Ačiū ponė pirmininkė, aš taip pat norėčiau pagerbti Šabasbatį drąsą ir atliktus darbus. Aš žinau, kad e, daug mūsų esame asmeniškai su juo susitikę. Jo noras dirbti mažumų labui Pakistane yra puikus pavyzdys mums visiems. Jisai rizikavo savo gyvybę ir žinojo, kad grėsmė auga. Jo drąsą reikia pripažinti, jis prarado savo gyvybę, na, o mes parlamente praradome draugą. Ką galėtumėme padaryti šią rezoliuciją? Aš manau, kad yra daug svarbių elementų 18 punkte mes reikalavome, kad atitinkamos ES institucijos aptartų religinios tolerancijos klausimus visuomenė. Tai yra labai svarbu. Taip pat norėčiau kreiptis į komisiją, kai jie derasi dėl priekybinių klausimų, kad žmogaus teisų klausimas taipogi būtų minimas. Aš manau, kad 19 punkte, kur kalbama apie institucijas ir Pakistano vyriausybę, demokrat, kad ji pripažintų demokratiją žmogaus teisės, nes juk galiausiai turime išreikšti užuojautą ir parlamento pirmininkas Šabas Bati motinai nusiūs, nusintė laišką, užuojautos laišką. Frau Kollegin Steiler. Minute, Dėkuoju dabar vienai minutai ponia Jėtinmekį. Pirmininkė, pono Bati nužudimas yra jau antras e, aukšto lygio politiko nužudimas per du mėnesius. E, Ponas Bati ir gubernatorius Tasir, Salmantas ir buvo nužudyti, bet reikia užtikrinti, kad būtų nužudimai šiai išaiškinti ir kaltieji patraukti atsakomybėn. Dėl pono e, Bati nužudimo kalbame daug, bet dar nepamirškime Paločistano provincijos reikalų ir Paloč mažumos, kuri yra ir toliau persekiojama. Pagal Amnesty International mažiausiai 90 šios mažumos aktyvistų, mokytojų, teisininkų yra dingę bežnios ar nužudyti. Kiti žmonės, e, mokytojai, e, žurnalistai, e, valdžios atstovai taip pat yra E, persekiojami, jie sulaukia grasinimų. ES ir parlamentas turi nusiųsti aišku signalą Pakistano vyriausybei, raginti, kad reikėtų tokių situacijų kaip galima e, dažniau išvengti. Dėkoju toliau, ponė Kil Nilsen dabar pusantros minutės. Šios žmogžudystės be abejo yra netoleruotinos Tačiau dar blogiau yra tas nebaudžiamumas vyraujantis Pakistane. Pakistaniečiai e, bei e, aukų šeimos negali iš e, korupcijos graužiamos sistemos, policijos bei prokurorų sistemos laukti teigiamų rezultatų įstatymai yra diskriminuojantis. Baudžiamosios teisės nuostatos turi būti pakeistos ir tapti patikimomis tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygiu. Enrik Šbul e, fondas e, universitetuose atliko paklausas. Jauni pakistaniečiai mano, kad teisės saugos sistemos patikimumas yra daug svarbesnis negu kad parlamentinė sistema ar policinė sistema. ES turi naudotis visomis priemonėmis tam, kad teis, teisės reityje bendradarbiavimas būtų glaudinamas su Pakistanu ir užmėgstas. Ačiū. Pone Kil Nilsen, na dabar vienai minutį panastanok. Pone pirmininkė, Pakistane refor, reformatorių balsas yra gniaužiamas. Ponas Batė žinojo, kad jam kyla grėsmė toje šalyje, kur religinė netolerancija klesti ir yra religinių mažumų, e, kurias gneužia šventvagystės įstatymas. Tačiau jis ignoravo tos e, fanatikus. Prieš dviejus, du mėnesius e, gubernatorius buvo nužudytas savo, pačių, savo paties asmens sargybinių. Ponui Batį net ne, nebuvo parinkti asmens sargybiniai, buvo vienas lengviausių taikinių. Kodėl ponas Batį negavo asmens sargybinių. Tai yra daug klausimų, kuriuos turime užduoti prezidentui Zadarį. Aš tikiuosi, kad atsakymą gausime ir tikiuosi, kad vyriausiai galiotinė darys spaudimą jam tam, kad Pakistano visuomenė neradikalėtų. Tai yra žmogaus tragedija, tai yra narsus žmogus, žmo, principingas žmogus, kuris prarado savo gyvybę. Mes, demokratai, turime pagerbti jo asmenį ir nusiųsti užuojotos žodžius jo artimiesiems Arabų lygoje. Dėkuoju. Pone Tanokai, dabar ponas Paška. Dėkuoju už suteiktą žodį. Šariato įstatymai numato, kad visi, kas įžeidžia islamą, turi būti nubausti miriop. Aš nežinau, kokia yra uh, Mm, pati esmė, e, didžiausia esmė tų dalykų, bet matome iš to, kas vyksta, kad kai kurie e, islamo klerikalai e, žiūri į mūsų vertybės kaip į grėsmę savo religijai ir paskelbė fatvą bet kokiam pastebėjimui dėl žmogaus teisių. Ponas Bahti, Pandžiabo gubernatorius, Tasir ir taip pat žmogaus teisų koordinatorius Pakistane nukentėjo nuo tokio islamo teisės taikymo. Politikai turėtų reformuoti politinę sistemą ir uh, atšaukti vid, uh, tokias uh, senas taisyklės, viduramžių dar taisyklės Mes turėtume taip pat rasti platformą konstruktyviam dialogui. Dabar prasideda spontaniškų pasisakymų. Ramdas, atsiprašau, sako pirmininkas, dar paskutinis kalbės ponas Černeckis. Labai ačiū, ponas pirmininkė, ponios ir ponai. Kalbame apie ministro nužudimą. Tai yra žmogus, kuris kalbėjo aiškiai apie savo krikščioniškasias šaknis, kuris buvo katalikas. Tai yra dar vienas nužudimas Pakistane, kuris rodo, kad šios šalies valdžia nebekontroliuoja padėties Pakistane. Mano nuomonė, tai yra rimta problema, nes mes šiaip jau nebandome kaltinti Pakistano vyriausybės ar prezidento, mes paprasčiausiai sakome, kad jie negali užtikrinti saugumo net tiems, kas priklauso vyriausybei ir kurių yra kitoks tikėjimas negu dominuojantis šalies tikėjimas. Ir e, padėtis laipsniškai blogėja, Pakistane. Matome, kad joje įsitviravusi e, neapykanta kitiems tikėjimams. Bet apie tai reikia kalbėti. Dėkuoju ponui Černeckiui. Dabar spontaniški pasisakymai. Daug norinčių pasisakyti. Taip pat e, tarptų norinčių yra frakcijų pirmininkai, vicepirmininkai ir mums reikia galbūt lankščiau pasižiūrėti į e, šias rezoliucijas svarstamas skubos tvarka, nes daugam tie klausimai labai e, rūpi ir bandysiu atsižvelgti į visas aplinkybės ir suteiksiu žodį, kam tik galėsiu, kiek, kiek leis laikas. Dabar ponas Galeris. Likus savaitėj prieš jo nužudymą aš kalbėjau su ponu Batys Lamabade. Tai buvo žmogus, kuriam rūpėjo padėtis Pakistane pastaraisiais keliais mėnesiais, kai buvo nužudytas Punžabė gubernatorius ponas Tansir ir panašiai. Jis tikrai padarė labai daug. Jis buvo ministras, parlamento narys, žurnalistas, teisininkas, žmogaus teisų gynėjas. Ir visi tokie žmonės nesugeba pasipriešinti tokiai grėsmiai. Taigi tai yra nemenkas iššūkis ir mes visi kartu turime pasipriešinti tokiai netolerancijai, nes jeigu tą padaro vienas žmogus, jis yra pašalinamas. Jis bandė keisti šventvagystės įstatymą ir dėl to susidūrė su ypatinga grėsme. Aš kreipiuosi į parlamentą kad būtų pasirūpinta apsauga ir kad įstatymas būtų pakeistas. Tuomet tai mums padėtų kovant su ekstremistais. Dėkuoju ponui Galeriui, ponas Kutas, vieną minutę. Mulțumesc, domnule președinte. Asasinarea ministrului pakistanez pentru minorități, domnul Bati, intervine... Ačiū pirmininkė. Pono Bati nužudimas mažumų ministro nužudimas buvo padarytas kaip tik tuo metu, kai vyko diskusijos dėl šventvagystės įstatymo. Šventvagystės įstatymas remiasi netolerantiškų požiūrių, dėl kurio miršta pakitę, nežūva tiksliau tie, kurie kovojo už žodžio laisvę. Pono Bati nužudimą pasmerkė pilietinė visuomenė, žiniasklaida bei įvairių etninių grupių lyderiai. Reikia užtikrinti, kad tokia situacija nepasikartos. Reikia remti demokratinės vertybės, kurios beje yra įrašytos ir į Pakistano konstituciją. Ačiū, ponai Kudaš. Dabar, ponė Ligrin. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš Taip pat norėčiau savo nepasitenkinimą išreikšti dėl e, pono Bati, krikščionių ministro, kuris buvo ministras e, atsakingas už e, mažumas. Pakistane jau buvo daug žmogaus bei moterų teisų gynėjų nužudyta. Mes dar kartą kreipiamės į Pakistano vyriausybę, prašydami išaiškinti šio nusikaltimo aplinkybės ir veiksmingai užtikrinti e, apsaugą tiems asmenims, kuriems fanatikai e, grasina. Ir ne vien tik tai poniai Šenė Greiman, bet ir visiems reikėtų užtikrinti apsaugą. Norėčiau paprašyti visų kompetitingų ES institucijų kad rengiantis e, pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Pakistanu būtų įtraukta žmogaus teisų bei religinės laisvės pagarbos nuostata. Ačiū. Ačiū. Na ir paskutinis kalbėtas ponė Džileska. Raz kolejny zajmujemy się kwestią łamania praw człowieka w Pakistanie. Labai ačiū. Dar kartą kalbame apie žmogaus teises Pakistane. Konkrečiai kalbame apie ministro Bati nužudimą. Jis pasisakė prieš šventvagystės įstatymus ir už didesnę toleranciją šalyje. Parlamento rezoliucija dėl šio nužudimo yra mūsų pozicijos pavyzdys, atspindys. Mes kalbame apie padėtį Pakistane, taip pat demonstruojame, kad nepamirštame religinių mažumų, kurių teisės taip dažnai yra pažeidinėjamos. Mes privalome kalbėti apie tokius įvykius. Todėl norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu paremti nevyriausybinės organizacijas, kurios siekia įtvirtinti geriau žmogaus teisės toje šalyje. Ačiū. Labai ačiū. Pasibaigė dabar spontaniškos diskusijos ir išklausysime komisaro Han. Norėčiau pasakyti, kad e, mes pirmiausiai pasmerkėme e, Punčiabo gubernatoriaus Salmano Tasyro nužudimą, o paskui kovo antrąją dieną mažumų ministras Šabhas Bati buvo nužudytas. Vicepirmininkė Ašten labai griežtai pasmerkė šį nužudimą ir išreiškė gilų susirūpinimą dėl netolerancijos klimato ir smurto Pakistane. E, tai susijęs su prieštaringai vertinamu šventvagystės įstatymų. Ponas Pati buvo vienintelis krikščionis Pakistano vyriausybėje. Jis buvo gerai žinomas kaip žmogus norintis, kaip e, galima geriau apginti religijos ir kitas laisvės bei mažumų laisvės jisai e, išgirdo grasinimus e, savo atžvilgių po Salmano Tasyro nužudimo, tačiau nepabūgo ir veikė pagal Pakistano konstituciją. Reikėtų, kad Pakistano vyriausybė imtųsi e, savo įsipareigojimų ir užtikrinti pakankamą apsaugą tiems, kuriems yra grasinama. Ministras pirmininkas Gilani yra padaręs pareiškimų, kad e, kaltieji bus nubausti. Ir vyriausybė dabar turi įvykdyti savo pažadus, konkrečiai įvykdyti tuos pažadus, kuriuos padarė e, ponas Gilanė per Bati laidotuvės. Ponas Bati ir ponas Tazir aiškiai pasisakė prieš šventvagystės įstatymus. ir e, parlamentas ketina svarstyti pakeitimus šio įstatymo, bet tas įstatymas yra nesuderinamas su mūsų principais ir mes apie tai kalbėsime per palaikydami ryšius su Pakistanu. Ir reikia užtikrinti, kad nebūtų įmamasi veiksmų prieš religinės mažumas. Mes turime taip pat e, pasakyti Pakistano vyriausybės vyriausybei, kad padėsime kovoti su terorizmo banga kylančia. Religijos įsitikinimų laisvė yra žmogaus teisė. Žodžio nuomonės laisvė yra susijusi su tuo